Muito boa tarde. São. Labas vakaras. Posvedis um, pradedamas. Pirmiausia, pirmininko pranešimas. Balsavimas rytoj, birželio 19 dieną, iš ryto E, yra padalintas į kelias dalis, balsavimo laikotarpius skirtingus. E, pirmiausia, dėl balsavimo pakeitimų pasiūlymų. Paskui balsuosime dėl kitų pakeitimų. Tiek aš galiu pranešti apie balsavimo laiko padalymą tą informaciją jūs galėsite rasti Europos parlamento interneto svetainėje. E, ten e, rasti visą reikalingą prioritetinę informaciją ir ten yra teikiama ir naujos informacija apie darbo tvarkę. Vienas pastebėjimas. E, Kai pakeitimai bus priimti, rytoj bus trys balsavimo raundai. O dabar pereinu prie antrojo balsavimo raundo rezultatų. Pradedu nuo tokio punkto. Bankininkystė sąjunga. Trečia dalis. Pritimta. Patvirtintas. Ketvirta dalis. Pirma, ketvirtas tiesiog paragrafas. Pirma dalis. Priimta. Ketvirtas paragrafas. Antra dalis. Priimta. Penktas paragrafas. Pirma dalis. Priimta. Penktas paragrafas, antra dalis priimtas. Penktas paragrafas, trečioji dalis patvirtinta. E, dešimtas pakeitimas, septintai paragra dalys nuo paragrafų patvirtintas. Vienuoliktas pakeitimas devintam paragrafui. Patvirtintas. E, dešimtas paragrafas pirma dalis patvirtinta. Dešimto antra dalis patvirtinta. Dešimto trečia dalis patvirtinta. Vienuolikto pirma dalis Patvirtinta. 11 antra dalis. Patvirtinta. Tryliktas. E, pirmo pakeitimo, penkto pakeitimo pirmas patvirtintas. Penkto pakeitimo antra dalis atmesta. Antras pakeitimas. Atmestas. 14. Paragrafas pirma dalis patvirtinta. 14. Antra dalis patvirtinta. 15. Pirma dalis patvirtinta. 15 antra dalis patvirtinta. 18 pirma dalis patvirtinta. Antra dalis patvirtinta. 18 paragrafo trečia dalis patvirtinta. 18 ketvirta dalis patvirtinta. E, šeštas pakeitimas atmestas 21 paragrafui. 30 paragrafas atmestas. 31 pirma dalis patvirtinta. 31 antra dalis patvirtinta. E, 33 paragrafo trečias pakeitimas atmestas. 36 paragrafo 7 pakeitimas irgi atmestas. 12 pakeitimas 41 paragrafui patvirtintas. 41 paragrafo e, pirma dalis atsiimta, atkrito. Taip pat atsitiko ir antrajai daliai. 44 paragrafas patvirtintas. Aštuntas pakeitimas keturis, po 49 paragrafo atmestas. 50 paragrafas atmestas. 51 paragrafo pirma dalis patvirtinta. 51 antra dalis irgi patvirtinta. 51 trečia dalis patvirtinta taip pat. 52 paragrafas taip pat patvirtintas. 53 paragrafas patvirtintas. Po to Ketvirtas pakeitimas, kuris e, rašo tekstą po 56. Atmestas. Devintas pakeitimas C konstatuojamai daliai. Patvirtintas. Na ir pirmas pakeitimas po H konstatuojamosios dalies. Atmestas. Tokie balsavimo rezultatai e, dėl e, bankininkystės sąjungos. O dabar periname prie kito klausimo. Du 2021 metų e, biudžeto gairės, trečia dalis. Rezultatus jau ekrane matote. Visi žinome, kas priimta, kas atmesta, todėl aš tik galutinius e, rezultatus pristatysiu. 24 pakeitimas atmestas, 7 atmestas, 8 paragrafo mm, pirma dalis atmesta, 8 antra dalis atmesta. Devintas pakeitimas atmestas. Dešimtas atmestas. Vienuoliktas atmestas. Dvyliktas atmestas. 13 atmestas, 15 atmestas, Septintas paragrafas patvirtintas. Šešioliktas pakeitimas aštuntai pas, aštuntam paragrafui atmestas. Aštunto pirma dalis patvirtinta, aštunto antra dalis irgi patvirtinta, Devinto pirma dalis patvirtinta. Devinto antra dalis irgi patvirtinta. Toliau vienuoliktas pirma dalis patvirtinta. Antra dalis irgi patvirtinta. 17 uh, e, 17 e, pakeitimas atmestas, 22 pakeitimas irgi atmestas. 13 paragrafas, pirminio teksto, pirma dalis patvirtinta, antra dalis irgi patvirtinta. Septyniolikto paragrafo pirmas pakeitimas patvirtintas, keturioliktas pakeitimas po 20, 20 paragrafų. Atmestas. 23 pakeitimas patvirtintas. 23 paragrafas patvirtintas taip pat. Dabar pereinu prie 25 pakeitimo. Atmestas. 26 paragrafas, pirmoji dalis, patvirtinta. 26 paragrafas, antroji dalis, irgi patvirtinta. Aštuonioliktas pakeitimas 27 paragrafui patvirtintas. 30 paragrafo pirmoji dalis patvirtinta, antroji dalis irgi patvirtinta. Toliau periname prie 31 paragrafo, antras pakeitimas atmestas. 26 pakeitimas po 33 paragrafo atmestas. 27 pakeitimas atmestas. 19.38 paragrafų patvirtintas. Dvidešimt aštuntas atmestas. Toliau. Keturiasdešimt pirmas paragrafas, pirmoji dalis. Patvirtinta. Antroji dalis irgi priimta. Toliau, 45 paragrafas, 3D pakeitimas, atmestas. Dvidešimtas pakeitimas 49 daliai atmestas. 49 E, pirminio teksto, originalaus teksto patvirtintas. 51 paragrafas, 21 pakeitimas, atmestas. 57 paragrafas, ketvirtas pakeitimas, priimtas. Penktas pakeitimas po A konstatuojamosios dalies atmestas. Šeštas pakeitimas po B konstatuojamosios dalies taip pat atmestas. Tokiu būdu uh, Baigėme mm, balsavimo dėl bankininkystės sąjungos ir biudžeto gairių rezultatų pristatymą. Trečias balsavimo punktas. Prieš pradedant, e, pradedant balsavimą, aš norėčiau suteikti žodį kolegijai Hohmeier. Ji norėtų papasakoti apie Čekijos Respublikos ministro pirmininko piknaudžiavimo ES lėšomis pasisakymą ir apie tai, kaip galima čia pasisakyti. Labai ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Mes e, me, baigiame e, balsuoti dėl pareiškimo dėl Čekijos Respublikos ministro pirmininko elgesio piknaudžiaujant ES fondais ir galimo interesų konflikto. Dėl šio pasiūlymo balsuosime ir jame yra labai daug frakcijų idėjų pasiūlyta įskaitant ir narius iš Čekijos Respublikos, paaiškėjo, kad Čekijos Respublikoje nėra veikiančios sistemos, kuri leistų išvengti konfliktų intereso ir yra fiksuojamas nuolatinis skaidrumo trūkumas. Pastebėjome, kad e, kompetencijų pasiskirstimo stoka e, trukdo išvengti interesų konflikto. O vyriausiųjų kontrolės institucija negali veikti efektyviai, nes jos rankos suvaržytos, jos judėjimo laisvė suvaržyta. Ir iš esmės mes norime pasakyti, kad jeigu bus interesų konfliktai aiškiai nustatyti, jie turi būti pakeis, ištaisyti. Visų pirma, e, subsidijos tiekiamos turi būti nutraukiamos, kad nebūtų dar labiau stiprinami interesų konfliktai. Ir vienintelė rekomenduojama išeitis būtų pasitraukimas iš pareigų. Todėl mes turime duoti labai aišku signalą. ES fondai turi tarnauti visuomenės didžiai daliai, o ne pavieniams asmenims. Uh, labai ačiū. Po tokio pasisakymo galime dabar jau pradėti trečiąjį balsavimo raundą. Pradedame trečiąjį balsavimo raundą. Jis truks iki 19.45. Balsavimas vyksta įprasta tvarka. Ir kai baigsis balsavimas, aš vėl pristatysiu uh, rezultatus 19 val. 45 Briuselio laiku. E, ir dabar jau baigiame posėdį.